tomorrow this parliament will vote against the persecution of sexual minorities in chechnya. rytoj šis parlamentas balsuos dėl mažamečių seksualinio persekiojimo ir bandys užtikrinti kad būtų su, sukurtos reikalingos apsaugos priemonės.